Niekas neprieštarauja. Taigi mes šios paskirimus patvirtiname. Dabar pagal darbo tvarkę periname prie bendrų diskusijų dėl Europos bendryjų ir Tadžikistano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo. Mes išklausysime tarybos ir komisijos pareiškimus šią temą ir taip pasvarstysime pono Peterlė parengtą rekomendaciją. Pirmiausia, Man labai malonu yra suteikti žodį savo buvusiai kolegiai, pirmininkaujančio šalyje, šalies atstovai, poniai Malstrom. Ačiū, ponė pirmininkė, e, ponas pranešiau Peterlį. Man labai džiugu šią popietę aptarti ES ryšių su Tadžikistanu, e, kadangi mes ketiname pasirašyti e, partnerystės ir bendradarbiavimo sutartį. Jau 2008 m. vasario mėnesį savo rezoliucijoje Europos e, parlamentas priėmė rezoliuciją dėl ES strategijos e, vidurio Azijoje. Dabar sutartis yra ratifikuota ir mes siekiame žengti kaip galima greičiau likusius žingsnius, kad e, partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis įsigaliotų kaip galima greičiau, tikėtina iki šių metų e, pabaigos. E, tai bus aiškus signalas, kad mes atverčiame naują puslapį tarp Europos sąjungos ir e, Tadžikistano e, santykiuose. Tadžikistanas yra svarbi mūsų strategijos dalis, tačiau e, yra viena iš skurdžiausių pasaulio valstybių ir yra vienas iš svarbiausių tranzito kelių organizuotam nusikalstamumui, terorizmui ir narkotikų priekybai. Mes turime stengtis iš spręsti bendras problemas. Tai darome užmėgsdami įvairiausius e, ryšius. Pirmininkaujanti valstybė nusintė aukščiausio lygio atstovų grupę į Tadžikistaną ir visai neseniai vyko e, mūsų valstybių ministrų konferencija e, rugsėjo 15 dieną Briuselėje. Jeigu mes rimtai rimtai norime spręsti šias minėtas problem, problemas, turime sukurti tvirtą pagrindą mūsų ateities santykiams. Būtina plėtoti politinį dialogą ir praktinį bendradarbiavimą su Tadžikistanu, kad jie atspindėtų mūsų bendrus iššūkius ir tuos iššūkius, kuriuos e, turi atremti regionas. E, mums e, sutartis ši leistų labiau struktūrizuotai bendradarbiauti, intensyviau kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir įtvirtinti teisinės valstybės principus. Tačiau nemažiau svarbus yra žmogaus teisų ir teisinės e, e, valstybės e, bei viešojo valdymo principai. Todėl sveikiname, kad yra struktūrinis dialogas su Tadžikistanu e, dėl žmogaus teisų. Antrasis šio dialogo raundas įvyks rugsėjo 23 dieną Dušambėje. Turime toliau skatinti Tadžikistaną imtis reformų programos. Įvykių raida Tadžikistane dažnai kelia, kelia susirūpinimą. Ir mes norėtume šioje šalyje matyti demokratiškesnį požiūrį į organizacijų, religijos, žiniasklaidos laisvę bei pilietinės visuomenės vystimasi. Turime padaryti viską, kad įtikintume Tadžikistaną imtis griežtų veiksmų, e, kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir paisyti teisinės valstybės principų. Mes turime pabrėžti, kad būtina gerbti pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės ir e, tokiu būdu stengtis išvengti etninių bei kultūrinių konfliktų. Mes turėtume pasinaudoti visais įmanomais kanalais, e, kad paragintume Tadžikistano e, žinybas spręsti šias problemas daug tranzito e, kelių, narkotikų prekybos kelių e, tranzitų eina per e, Tadžikistaną. Ir yra pavojus, kad per Tadžikistaną pasuks ir tarptautinio terorizmo keliai. Mes turime galvoti ir apie alternatyvius e, šalies pajamų šaltinius negalime šio klausimo atsiekti ir nuo mūsų, atsieti ir nuo mūsų pastangų stabilizuoti padėtį Afganistane. Mes sveikiname Tadžikistano norą bendradarbiauti ir prisidėti prie šių siekių. Tadžikistanas parodė atvirą ir konstruktyvų požiūrį į mūsų diskusijas dėl bendrų iššūkių. Tai teigiamas ženklas, kad šis dialogas itin svarbus momentas padedant Tadžikistanui spręsti bendrus klausimus ir bendras problemas, kaip pavyzdžiui klimato kaita, vandens išteklių bei sienų valdymas. Taigi, e, e, turėdama galvoje, kaip esame suinteresuoti daugelio šių problemų efektyvių sprendimų, džiaugiuosi galimybę kad bus sukurtas pagrindas mūsų e, e santykiams šiame regione. Parlamentas turėtų kaip galima greičiau pritarti šio, šiai sutarčiai, kad jį kaip galima greičiau įsigaliotų. Ačiū labai. Dėkoju pirmininkaujančios šalies ministrai. Dabar žodis poniai Ferrero Waldner komisijos vardu. Dėkui, gerbimieji parlamento nariai. Visų pirma, noriu padėkoti ponui Peterlė už puikų pranešimą ir taip pat už rezoliuciją, kuri puikiai išanalizuoja situaciją Tadžikistane ir pateikia rekomendacijas, kurias ir aš galiu, kuriems ir aš galiu pritarti. Nuo to laiko, kai 2007 e, m. birželio mėnesį buvo priimta ES centrinė e, strategija centrinė, centriniai Azijai, Mūsų abipusiai ryšiai įsibėgėjo ir dabar abi šalys e, puikiai suvokia, kaip svarbu yra bendradarbiauti saugumo, švietimo, valdysenos, energetikos ir kitose srityse. Strategijai pavyko nustatyti naujo tipo partnerystę su penkiomis Centrinės Azijos Respublikomis. Savame suprantama, kad ši strategija remiasi diferencijuotais atskirais dvišaliais santykiais atsižvelgiant į tų šalių aspiracijas ir orientacijas. Jūs žinote, kad e, mūsų santykiai su Tadžikistanu kol kas e, remiasi 89 metais su TSRS e, sudarytų susitarimu, kuris paskui buvo dar kartą patvirtintas 2004 metais. Taigi tai nebeatitinka šiuo laikiniu reikalavimu, taip pat ir tų ryšių, kurių mes siekiame su Tadžikistanu. Jūsų pritarimas e, naujajam PBS su Tadžikistanu, dėl kurio jūs šiandien diskutuojate, todėl būtų svarbus žingsnis pirmin, leidžiantis mums praplėsti ir pagilinti bendradarbiavimą su šia šalimi. Šiandieną Tadžikistanui, kaip jau buvo sakyta, iškyla daug ekonominių ir socialinių iššūkių. Mums, kaip europiečiams, rūpi, kad Tadžikistanui pavyktų su tais iššūkiais susi, susidoroti. Tadžikistanas e, turi e, kelių tūkstančių sieną su Afgina, e, Afganistanu tame tarpe ir su SWAT slėniu. Tadžikistanas taip pat yra raktas, kuris gali padėti mums uh, uždaryti narkotikams duris iš Azijos į Europos Sąjungą. Svarbus elementas Tadžikistano pažeidžiamume yra silpna ekonomika. Ji yra skurdžiausia Centrinės Azijos Respublika. E, didelį smūgį sudavė kainų už aliuminį ir e, medvilnę kritimas. Ir tai reiškia, kad 2009 metų pirmajame ketvirtyje e, valstybės pajamos smarkiai sumažėjo. Todėl ekonominė ir socialinė e, situacija yra tokia, kad ji gali privesti prie socialinių neramumų. Todėl mums yra svarbu remti ir skatinti būtinas reformas. Aš pati lankiausi Tadžikistane 2008 m. pavasarį. Dar daug ką reikia nuveikti, bet greta prekybos bendradarbiavimo būtina įgyvendinti priemonės gerinančias e, socialinę apsaugą, sveikatos apsaugą, e, kovą su korupcija ir žmogaus teisų apsaugą. Svarbu, kad prezidentas Rahmonas Tadžikistane įkūrė ombudsmeno postą ir jis bus svarbus mūsų pašnekovas per e, žmogaus teisų dialogą, kuris, kaip jūs minėjote, įvyks gruodžio 27 dieną. Neseniai e, piliečių visuomenės seminare buvo priimtas rekomendacijos, į kurias e, vyriausybė ketina atsižvelgti tame tarpe ir rengdama naują e, baudžiamojo proceso kodeks, kodeksą. Galiu jums, e, jūs patikinti, kad mes puikiai žinome jūsų susirūpinimą dėl padėties Tadžikastane ir turėsime tai omenyje. Mes tikimės, kad e, Tadžikistanas neužilgo imsis e, gyvybiškai svarbios žemės ūkio reformos, kas padėtų e, efektyviau kovoti su skurdu. Mes ir toliau ketiname toliau bendradarbiauti su Tadžikistanu, e, įgyveninant e, platų spektrą ekonominių ir politinių reformų. Reformų pastangos jau remiasi palyginti e, didelėmis Europos komisijos teikiamomis e, finansinės paramos priemonėmis. Jau dabar Tos priemonės e, siekia 66 milijonus eurų ir turėtų išaukti iki 90 milijonų eurų per artimiausius metus. Daug reformų tame tarpe ir parlamento e, reforma gali e, pasiremti techninės pagalbos projektais. Kiek žinoma, iki šių metų pabaigos Europos komisijos e, regioninė e, atstovybė turėtų tapti visą vertę e, Europos komisijos delegatūra. Aš tikiuosi, kad tai padės mums leisti išsamei stebėti vykstančius procesus, kuriuos mes galėsime vertinti turėdami labai aiškius kriterijus. Dėkoju. Dėkoju komisijos nariai. Ir dabar suteikiu žodį keturioms minutėms pranešėjai ponui Peterlė. Ačiū, ponė pirmininkė, ministrė, komisarė, gerbėjai kolegos. Sprendimas sudaryti partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimą tarp Europos bendryjų ir Tadžikistano atitinka ES tarybos strategiją dėl naujos dėl uh, Centrinės Azijos šalių, bei atitinka bendrą mūsų liniją plėtoti artimesnius santykius visose sektoriuose su šia šalimi. Džiaugiuosi, kad visos valstybės narės ratifikavo šį susitarimą ir po Kazakstano, Kirgizijos ir Uzbekistano mes galiausiai galime patvirtinti ir mūsų susitarimą su Uzbekistanu. Tai reiškia, kad e, nustos galioti anksčiau galios susitarimas tarp Europos bendrijų ir buvusių Sovietų sąjungos šalių. Šis susitarimas atspindi mūsų strateginį interesą bendradarbiauti su Tadžikistanu, kuris yra labai svarbus partneris e, tame pasaulio regione. Mes tikimės, kad mes galėsime sustiprinti saugumą ir stabilumą, plėtoti ūkį bei stiprinti demokratinės institucijas ir geriau rūpintis žmogaus teisėmis bei teisės viršinybės principų. Šis susitarimas taip pat padės mums padėti Tadžikistanui geriau kovoti su skurdu, vykdyti reformas bei kovoti su organizuotu nusikalstamumu, nusikalstamumu ir prekyba narkotikais. Mes išsakome savo susirūpinimą dėl pilietinės visuomenės būklės bei pernelik didelio korupcijos e, lygio. Mes manome, kad e, būtina daugiau dėmesio skirti ir švietimo sektoriui. Susitarime mes išsakome susirūpinimą dėl žmogus teisų, dėl moterų teisų bei uh, pilietinės visuomenės organizacijų galimybių dirbti Tadžikistane. Mes turime stiprinti dvišalius santykius ir šis susitarimas e, bus labai reikalinga tokio bendradarbiavimo priemonė. Mes norime, kad Tadžikistanas taptų šio laikišką, tinkamą funkcionuojančią valstybę, kuri galėtų atlikti savo vaidmenį regione, kuriame būtina kovoti su ekstremizmu, kadangi Tadžikistanas, kaip žinia, yra labai arti Afganistano bei kitų nestabilių šalių. Šis susitarimas be abejo padės mums gerinti mūsų santykius su visomis e, Centrinės Azijos šalimis. Ir baigdamas norėčiau padėkoti visiems kolegoms bei Europos komisijai už jų pagalbą. Taip pat dėkoju Tadžikistano Respublikos ambasadai už jų paramą. Esu visiškai įsitikinęs, kad šis susitarimas padės ES kur kas geriau plėtoti bendradarbiavimą su Tadžikistanu. Manau, kad būtina šį susitarimą pradėti gyveninti kuo skubiau. Ir aš e, tikiuosi, kad Tadžikistanas aktyviai įsitrauks į šį darbą. Dėkoju ponui Peterlei. Dabar pasisakys e, politinių frakcijų atstovai. Pirmasis ponas Kačmarek, PPED frakcijos vardu. Dėkoju, e, ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponė ministrė, ponės ir ponai. Visų pirma, norėčiau pasveikinti mūsų pranešėją, pona Peterle. Jo pranešimo turinys puikus, jis yra gerai subalansuotas, kai kalbama apie PBS su Tadžikistanu. Ši šalis dažnai kritikuojama dėl demokratijos deficito, dėl e, religijos, kitų laisvių suvaržymo, dėl klestinčios korupcijos. Tačiau reikia pasakyti, kad Tadžikistanas e, padarė didelę pažangą kovodamas e, su korupcija ir užtikrindamas žmogaus teisės. Tai stabili šalis, nes ir tai yra labai svarbu, nes e, šalies situacija geopolitiškai yra labai svarbi. Ji yra Afganistano, turinčio didžiulės problemas kaiminėje, Afganistane, mes matome problemų su narkotikų priekyba, ekstremizmu, Ir taip pat e, yra Pakistano nelabai stabilios e, valstybės taip pat kaiminė. ES stengiasi skatinti demokratizaciją e, Tadžikistane, padėti jai ekonomiškai, kad ji galėtų pilnai panaudoti savo ekonominį potencialą. Tadžikistanas yra viena iš neturtingiausių buvusios Sovietų Sąjungos šalių. E, ji visai neseniai pateko į jungtinių tautų sąrašą tų šalių, kuriams labiausiai pakenkė maisto krizė. Šis sąrašas buvo paskelbtas 2008 metais. Europos Sąjunga stengiasi, kad sustarimas būtų pradėtas įgyvendinti kuo greičiau. Tai nepaprastai svarbu, Tadžikistanui, mums svarbu palaikyti santykius, kontaktus su šia šalimi ir aš manau, kad Peterlės pranešimas yra svarbus žingsnis tą linkme. Dabar Aldė frakcijos vardu ponas Rinaldi. Vieną minutę. Dėkuoju, e, ponė pirminkė, ponė komisijos narė, ponė Malstrom. Tadžikistanas nėra dažnai aptarinėjama šalis e, mūsų parlamente. Todėl e, aš ir mano frakcija džiaugiamės šią diskusiją. Kaip Centrinės Azijos delegacijos narys, e, aš džiaugiuosi, kad svarstome šio sustarimo patvirtinimo klausimą. Taip pat džiaugiuosi ir tuo, kad stengiamasi sustiprinti mūsų atstovavimą toje šalyje. Tadžikistanas e, nėra e, panašus e, į kitas pasaulio ar netgi to regiono valstybės. Mes žinome, kad Tadžikistanas yra Afganistano kaiminė ir Šis susitarimas leis mums e, pasiekti pažangos ne tik tai prekybos srityje, bet taip pat ir žmogaus teisų bei kitose srityse. Dėkoju Žaliųjų Europos laisvojo alijansų vardu ponė Hautula. Pone pirmininkė, žinoma, yra puikių priežasčių parengti tokią e, sutartį su e, Tadžikistanu, o ne su Uzbekistanu, kur e, vyrauja diktatūra. ES gali pasitelkus šią sutartį paveikti situaciją šalyje. Ir komisija ir taryba sakė, kad ypač kalbama apie teisinės valstybės principų įtvirtinimą. Ir šaunu girdėti, kad šalyje įkurtas ombudsmeno postas, nes tai yra labai svarbus instrumentas e, dirbant e, šalies vystimo linkme. Vandens ištekliai yra labai svarbus klausimas yra daug gruntinio vandens toje e, šalyje ir e, šiais ištekliais reikia protingai mokėti pasinaudoti. Tačiau tai yra bendras išteklius e, visoms valstybėms, kurios turi prieimą prie šių e, vandens išteklių ir yra statomos didelės hidroelektrinės. Aš manau, kad ekonominė situacija tokiu būdu gali būti pagerinta Centrinėje Azijoje. Panas Tenok, ačiū e, pirmininkė. Tadžikistanas neturi tiek daug energetikos ir kitų mineralinių išteklių kaip kitos Centrinės Azijos šalis. Tačiau tai nereiškia, kad mes turime pamiršti apie. Uh, uh, uh, Tadžikistaną. Centrinė Azija yra šalis, kuri yra gyvybiškai svarbi Europos saugumui ir e, stabilumui. Kai kurios valstybės šiame regione be abejo vystysis greičiau nei kitos. Mes e, turime skatinti šią šalis tarpusavio bendradarbiauti, imtis kolektyvinių veiksmų, kadangi kai kurios iš jų dabar diplomatiškai yra izoliuotos. ES neskiria pakankamai dėmesio šioms šalims. Nesugebėjimas kai kurių Centrinės Azijos šalių e, žengti kojo kojon su e, dabartiniu pasauliu bus katastrofiškas negalime leisti, kad dėl didelio skurdo ir netinkamo valdymo uh, radikalėtų šių žmonių požiūris į uh, įvykius. Matome, kad vyriausybė dabar stengiasi konsoliduoti demokratiją savo šalyje. Tadžikistanas vis dar kenčia nuo labai uh, brutalaus pilietinio karo, kuris prasidėjo 10-mečio pradžioje. Tadžikistano žmonės nenori, kad e, smurtas sugrįžtų į jų gatves, todėl jie labai drąsiai parėmė NATO operacijas prieš Talibaną Afganistane. Mūsų parama yra gyvybiškai svarbi Tadžikistanui tam, kad jis galėtų kurti savo ateitį. Galime sakyti, kad e, Tadžikistano e, žmogaus teisų apsaugos bei demokratėjimo patirtis nėra pakankama. Bet manau, kad mes savo veiksmais galime padėti šiai šaliai. Pažvelkite taip, kaip ES elgėsi su Baltarusija bei, bei Uzbekistanu. Tadžikistanas be abejo yra nusipelnęs panašaus mūsų dėmesio. Todėl manau, kad mūsų partnerystė su Tadžikistanu turėtų būti plėtojama, galvojant apie aukštus žmogaus teisų standartus bei e, reikalavimą stiprinti demokratėjimą. Europos vieningųjų kairiųjų jungtinės frakcijos ir šiaurės šalių žaliųjų kairiųjų vardu. Pone Losing. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjai. Aš dirbu Ūsinių reikalų komitete. Įdėmi klausiausi komisijos atstovo pasisakymo dėl migracijos problemų. Jis labai aiškiai pasakė, kad tam, kad būtų geriau, geriau bendradarbiavime su Frontex agentūra ir kad geriau būtų vykdomi neligalių migrantų gražinimo susitarimai, būtina plėtoti artimesnį, tampresnį bendradarbiavimą. Jau buvo kalbama ir apie tai, kad Tadžikistanas uh, turi labai ilgą, tai yra 1200 km sieną su Afganistanu. Ir jei mes padėsime Tadžikistanui, tuomet ES galės apsaugoti save nuo migrantų strautų, kurie atkeliauja iš rytų. Migrantai bei pabėgėliai Pagal šį partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą bus laikomi atitinkamosios stovyklose. Turime kalbėti apie tai, kokiamis sąlygomis jie tenai gyvens. Taigi dabar turime galimybę tvarkyti e, tarptautinių migrantų, tarptautinių migrantų srautų problemas, nes, kaip žinia, labai dažnai uh, su migrantais elgiamėsi netinkamai ir pažeidžiant tarptautinės teisės reikalavimus. Aš manau, kad Europos kaiminystės politika yra priemonė, kuri gali sustiprinti mūsų sienas ir iš tikrųjų netgi sukurti sieną tarp mūsų ir viso kito pasaulio. Ponas Belderis, EFD frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ši diskusija man kelia įvairius prieštaringus jausmus. Iš vienos pusės e, sveikinu pono Pėterlės rezoliuciją, jis ten mini labai svarbes e, Tadžikistano ekonomikos ir visuomenės problemas. Antra vertus, mes e, karts nuo karto eufemistiškai girdime Tadžikistaną vadinamu e, saliginai stabilę valstybę. Susidaro įspūdis, kad šis susitarimas stengiamas patvirtinti bet kokią kainą. Tai mane neramina. Perskaitęs antrojoje pastraipoje apie tadžikų valdžios nusivylimą, esu nustebęs, ten turėtų būti kalbama apie religinių mažumų nusivylimą. O valdžia turėtų paprasčiausiai pradėti daryti savo namų darbus. Dėkoju, ponai Belder. Dabar kiti pasisakantieji iš sąrašo. Ponas Arlachi. Dėkoju, pasisakau už šį susitarimą. Manau, kad tai yra didelis žingsnis uh, skatinant bendradarbiavimą tarp ES ir Tadžikistano. Tam yra daug priežasčių. Paminėsiu tik tai galima įtaką stabilumui mūsų kontinente. Tadžikistanas yra narkotikų prekybos, narkotikų kelių į Europą ir Rusiją kryškelį. Apie 30 procentų Afganistane pagaminamų narkotikų į ES ir Rusiją atkeliauja būtent per Tadžikistaną. Mes e, prieš keletą metų pradėjome labai aktyviai veikti, stiprindami kovos su narkotikų priekyba aparatą Tadžikastane ir dabar praėjus dešimčiai metų jau matome apčiuopiamus rezultatus. Žvelgdamas e, į susitarimą, matau, kad yra dar nemažai trūkumų Tadžikistane, kalbant apie žmogaus teisės, skurdą ir taip toliau. Tačiau šis susitarimas Europai yra naudingas ir aš jį labai remiu. Na, iš tikrųjų, vieną minutę yra labai nedaug. Gerbėjai kolegos, dabar perėmėme prie procedūros prašau žodžio kurie yra skirtos penkios minutės. Ir pirmasis kalbėtas yra ponas Panzeri. Prašau, ponė. Grazie, prezidente. Penso anch'io che sia davvero molto. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad e, tai ši sutartis yra labai pozityvus dalykas. ji gali pasitarnauti padedant mums pasiekti tam tikrų tikslų. Visų pirmiausia, strateginė e, padėtis šalies. Ir ji, tai padėtų mums sukurti stabilumą regione. O antrasis tikslas būtų paskatinti ekonominį ir socialinį augimą ir vystimasi kadangi valstybė yra tikrai vargingiausia valstybė regione. Taip pat tai galėtų būti būdas pasiekti didesnės demokratijos. Ir tikiuosi, mes teigiamai nubalsuosime už šią sutartį. Ačiū kolegos. Tuomet e, žodis e, ponui Panceri. Kačin. Kačin, atsiprašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Leiskite man padėkoti kolegai Peterli už puikų pranešimą, nes Tadžikistanas juk yra paskutinė valstybė, kurios mes anksčiau neaptarėme, kurią mes anksčiau ignoravome. E, ir stabilumas tame regione yra ne tik jų interesas, bet ir mūsų interesas ir strateginis interesas visam pasauliui. Šios šalis turi e, veikti kaip susisiekiantis indai ir paveikti visas šalis tame regione, nepriklausomai nuo energetikos išteklių, nepriklausomai nuo kitų išteklių. Ir taip pat norėčiau padėkoti ne tik pranešėjui, bet ir poniai e, komisariai e, ir e, Švedijoje, kaip pirmininkaujančiai valstybei, kuri nutiesė tiltą virš šios bedugnės. Ačiū, ponas Semke. Ačiū. Aš širdingai norėčiau padėkoti už galimybę pateikti klausimą. Aš manau, kad puiku, kad šią sutartį pasirašysime, tai yra svarbus žingsnis tinkama linkme. Tačiau turiu klausimą, norėčiau užduoti jį uh, poniai ministrai Malmström. Tikrai sunku sunku planuoti visos sąjungos veiklai, veiklą. Ar nebūtų vis dėlto e, geriau padėti Tadžikistanui e, patiems e, mokytis, kaip kovoti su problemomis iškylančiomis iš Afganistano? E, ta ilga siena e, su Afganistanu yra didžioji Tadžikistano problema, ją sunku suvaldyti, sukontroliuoti. Ir Afganistane yra labai daug tadžikų, tai yra didelė mažuma Afganistane. Tai gal galėtume padėti apmokyti Tadžikistano e, sienos policiją, kad užtikrintų savo sienos saugumą. Dėkoju daugiau norinčių pasakyti kol kas nematau. Taip, ponas Poseltas dar norėjo pasakyti, prašau. Pane pirmininkė, ir aš norėčiau pasakyti, kad e, pono Petrelės pranešimas puikiai parengtas. Turėtume atsiminti vieną dalyką. Laisvę mylintis centrinės Azijos žmonės, tautos, gali tapti mūsų vienais iš geriausių partnerių Dažnai šalis tame regione kentėjo nuo diktatūros, o dabar e, jos laisvinasi ir iš tikrųjų galėtume e, turėti naudos iš partnerystės su jais. Nemažas nusikalstanumas, tas tiesa, mes turėtume jiems padėti su tuo kovoti, bet tuo pat metu turime suprasti, ir tų šalių istorinę kultūrą, tai yra prekybininkų valstybės ir ne vien tik tai prekiaujama buvo narkotikais. Um, jetzt... Dėkoju ponui Posilt. Dabar spontaninių pasisakymų paskutinis kalbėtojas, ponas Plevris. Dėkoju, ponė pirminkė. Norėčiau pasakyti keletą žodžių apie nusikalstamumą ir nelegalią migraciją. Tiesa yra tai, kad Tadžikistano geopolitinė situacija yra nepaprastai svarbi, todėl mes turime skirti jam tinkamą dėmesį. Bet antra vertus, kaip kovoti su nusikalstamumu, tame tarpe ir narkotikų priekyba iš vienos pusės, ir susidoroti su migracijos srautais. Negalime leisti, kad tie srautai iš Afganistano per Tadžikistaną ir toliau tęstųsi. Dabar matome, kad viduržėmio jūros šalys Malta, Kipras, Italija, kitos neša didžiulę imigracijos naštą turime suvokti, kad e, anksčiau ar vėliau e, Europa pati viena negali užsikrauti savo kovos su nelegalia migracija naštą. Pirmininkė, dėkoju. Dabar vėl suteiksiu žodį tarybos atstoviai. Pana. Ačiū, pirmininkė. E, Dėkuoju už šią diskusiją. Tai tikrai puikus pranešimas ir partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis E, yra dalis e, tos strategijos, kurią mes siekiame e, sukurti stabilumą Centrinėje Azijoje. Kadangi ji yra susijusi su daug valstybių tame regione, tame tarpe ir Afganistanu. Ir ponas Peterlė labai sistemingai tai paminėjo savo pranešime Kaip supratau, parlamentas kaip visuomet aukštai iškėlęs vėliavą kovoja dėl žmogaus teisų. Dar yra daug e, likę nuveikti toje srityje. Todėl labai svarbu ir vertinga, kaip ir sakė ponė komisarė, pratesti e, šį dialogą. Ir Kaip komisarė sakė, mes turime labai aiškiai suformuluoti savo e, lūkesčius ir aiškiai perteikti savo vertybės. E, praeitą vasarą e, Liepos mėnesį e, buvo aptarti e, įvairūs rezultatai e, tarptautinėme forume ir dalyvavo daugelis Tadžikistano atstovų. E, todėl labai svarbu tvirt, įtvirtinti teisinę pilietinę visuomenę Tadžikis, Tadžikistane. Europos e, sąjunga remia eilę įvairių tvarių projektų, hidroenergijos e, e, projektų. E, jie yra paremti mokslinėmis studijomis e, ir regione perspektyva taip pat atsižvelgia į e, specifinius poreikius. Kai kas minėjote čia sienos apsaugą, tai yra labai svalbus klausimas iki 2010 metų 66 milijonai numatyti, o dar ateinantiems trims metams iki 13, 13 e, e, metų numatyta iki 70 milijonų pagalba išplėsti. Ir tame tarpe numatytos e, priemonės sienos apsaugai tvir, sustiprinti. Taigi, E, problemos yra sudėtingos ir kompleksiškos ne tik Tadžikistane, bet ir visame regione. Ir mes matome viltingą šviesą tunelio gale. Mes džiaugiamės e, šiuo vienbalsingumu parlamente. Ir labai svarbu žengti šią, e, šį žingsnį pasirašant partnerystės ir bendradarbiavimo sutartį, kuris suteiks mums instrumentą leisantį uh, įtvirtinti demokratiją ir žmogaus teisės toje valstybėje. Labai svarbu užtaisyti šią spragą, kuri iki šiol buvo. Ačiū Jums uždėmesi. Dėkoju tarybos atstovai ir sutikiu žodį komisijos atstovai, poniai Ferrari Waldner. Ačiū pirminkė. Jau ilgą laiką Mes tikėjome, kad ES ir Centrinės Azijos strategija yra labai svarbi ir kad ji galės padėti mums stiprinti saugumą ir stabilumą Centrinės Azijos regione. Kaip visiškai teisingai ir pasakė ponas Stanokas, mes neturėtume pamiršti Tadžikistano, kaip tik atvirkščiai turime daugiau dėmesio skirti šiai skurdžiausiai Centrinės Azijos šaliai. Mes puikiai žinome, kad ši šalis susiduria su didžiuliais iššūkiais. Ir kaip jau buvo minėta, Afganistanas yra stambiausias opiumo bei heroino gamintojas. Ir be abejo, Tadžikistanas, kaip ir kitos Centrinės Azijos šalis, naudojamas yra kaip tranzito šalis. Uh, Narkotikai iš Afganistano keliauja ir pietų maršrutų per Pakistaną bei Iraną. Tačikistanas yra šiaurės prekybos narkotikais maršrutas. Taigi, kad ir kokia būtų dabartinė situacija, matome, kaip prekyba narkotikais Tadžikistane pastaruoju metu sumažėjo ir mes imamės papildomų priemonių tam, kad e, ši tendencija ir toliau tęstusi. Bomkar iniciatyva kovoja su kontrabanda ir skatina šalis užsimti legalią prekybą. Aš pati lankiausi tose institucijose ir galim pasakyti, kad jos puikiai dirba. Be abejo, mes e, vykdome ir mokymo programas, nes manome, kad jog jos yra labai svarbios. Žmogaus teisų klausimas Be abejo, naujajame partnerystės ir bendradarbiavimo susitarime yra numatytos priemonės, kurios padės mums gilinti dialogą su Tadžikistanu žmogaus teisų srityje. Šiame susitarime yra ir žmogaus teisų nuostata. Tai reiškia, kad mes turėsime priemonės, kurios padės mums aktyviau bendrauti su Tadžikistano vyriausybė, svarstant e, žmogaus teisų, moterų teisų bei religinių mažumų teisų klausimus. Nes visi šie klausimai yra labai aktualūs. Vanduo. Štai dar vienas dalykas, kuris buvo paminėtas. Galiu Jūs pasakyti, kad daugelį metų žinau apie vandens problemą. Šiuo metu mes vaidiname mediatoriaus tarpininko vaidmenį. Esame įsitikinę, kad šią problemą reikia spręsti vietos lygmenių ir kad pirmiausia reikia galvoti apie tai, iš kur, apie kamininės šalis, tai yra apie Uzbekistaną ir Kazakstaną. Tik tai taip galima bus surasti ilgalaikius sprendimus. Mes dirbame su visomis kaimininėmis Tadžikistano šalimis ir plėtojame politinį dialogą vandens klausimu ir tą patį ketiname daryti 2010 metais. Galutinės mano pastabos, ponė pirmininkė. Atėjo laikas užbaigti šio susitarimo ratifikavimo procesą. Glaudesnis bendradarbiavimas su Tadžikistanu, pritariant Europos parlamentui, būtų naudingas visiems Europos piliečiams. Tai būtų ir geras ženklas Tadžikistanui, kad ES nepamiršo savo įsipareigojimų dėl Centrinės Azijos strategijos. Aš manau, kad šis susitarimas nuties kelią link geresnio regioninio bendradarbiavimo, link gere, e, didesnio stabilumo ir saugumo. Dėkuoju. Dėkuoju komisarai. Dabar dar kartą suteiksiu žodį pranešėjui ponui Peterle. Ačiū. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti už pasisakymus, kurie nušviečia šią temą naujoje šviesoje ir taip pat už didelės vienybės tarp parlamento narių pademonstravimą. Visi pasisakė už artimesnį bendradarbiavimą, solidesnį bendradarbiavimą su Tadžikistanu. Visi pripažįsta Tadžikistano ypatingą vaidmenį regione. Taip pat sutinku, kad būtina stebėti šio susitarimo įgyvendinimą. Taip pat norėčiau paminėti parlamentinės dimensijos vaidmenį įgyvendinimo stebėsenoje. Mes tai galėsime daryti per delegaciją ryšiams su Centrinės Azijos šalimis. Aš labai tikiuosi, kad rytoj e, šis sustarimas susilauks didžiulės daugumos ir kai sustarimas įsigalios, Tadžikistanas ir ES galės sėkmingai bendradarbiauti regioniniu, dvišaliu ir globaliu lygmeniu. Ačiū visiems už paramą.